Okay, ladies and gentlemen, let's start. Ponios ir ponai, pradėkime darbą. Nėra prasmės ilgiau laukti. Noriu padėkoti visiems, kurie atėjo į mūsų popietės posėdį. Galime pradėti nagrinėti kitą darbo tvarkės klausimą. Noriu pasveikinti poną Rehemą. E, tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Tai yra Europos elektroninių ryšių reguliuotų institucijos administracijos direktorius. Neretai mes e, sukūrėme panašias institucijas, e, po to jį pradeda dirbti, priimama žmonių ir vėliau visiškai teisingai e, norime daugiau įsiaiškinti apie ten dirbančius žmonės, ką ta institucija nuveikė. E, ačiū ponui Reheimai, kad pas mus atvyko, e, po, taigi žodis jums, po to kolegos galės užduoti klausimus. So, Aš dabar kalbėsiu angliškai, ponios ir ponai, labai ačiū už galimybę pasidalyti su jumis savo nuomonę apie šios institucijos darbą ir Europos bendrą rinką elektroninių komunikacijų srityje. Kaip jau paminėjo pirmininkas, mano pavardė yra Rehema, aš kol kas esu kandidatas užimti administracijos direktoriaus postą. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos direktoriaus postą. Trumpai prisistatysiu ir po to, aišku, galėsite užduoti man klausimų. Nu, turiu 20 metų patirtį darbe, maždaug trečdalį iš jų esu dirbęs kitose šalise ir turbūt dėl to mano motivacija pateikiant e, savo kandidatūrą užimti šį postą buvo tiesiog grįžti iš šimtaprocentinį tarptautinį verslą ir turėti atsakomybę už transnacionalinių lygių telekomunikacijų srityje. Mano išsilavinimas yra verslo vadybos srityje. Turiu magistro laipsnį iš gerai žinomos Olandijos verslo mokyklos kaip minėjau, 20 metų darbo patirtis, iš tų 20 metų 14, 14 metų dirbau verslo vadybos rytyje, kam, kur vadovavau 160 e, darbuotojų ir biudžetas buvo 6,8 milijono eurų maždaug. Pramonės srityse, tai turiu patirties įvairiose srityse, Nuo 97 metų daugiausia dirbau telekomunikacijų srityje, taip pat informacinių technologijų srityje. Artimiausia šiam postui patirtis yra vadovo nacionalinės reguliavimo institucijos, Estijoje vadovo pareigos ketvirtaisiais, septintaisiais metais dėl funkcinių sričių turiu įvairios patirties, daugiausia pardavimo, rinkodaros, e, vartotojo aptarnavimo srityje. Berek biuras yra kaip ir paramos organizacija. Esu vadovavęs paramos e, komandai pasaulinės, pasaulinės telekomunikacijų korporacijai ir valdant, vadovaujant tokiai komandai, tokia patirtis e, turbūt e, suteikia pakankamos tinkamos patirties ir šiam postui. Be žmonių valdymo, verslo valdymo turiu projektų valdymo patirties, esu dirbęs su tarptautiniais projektais, kur dalyvavo įvairių šalių atstovai, Ir man visada būdavo naudinga tai, kad kai komanda ar organizacija dirba su projektu, labai gerai gauti projekto valdymo patirties, tuomet gali stebėti projektą, mokyti projektų vadybininkus ir artimai juos stebėti. Galbūt keletą žodžių apie tą tarptautinę patirtį, kuri, kaip minėjau, sudaro 7 metai. Kartu su studijomis tai būtų 9 metai, daugiau negu 10 šalių. Jeigu apibūdinčiau savo vadovavimo stilių, tai pasakyčiau, kad manau, kad geriausias stilius yra toks, kai gal, vadovas gali pritaikyti savo stilių priklausomai nuo, nuo masto pasiremdamas demokratiško ar bendro sutarimo paieškomis, priklausomai nuo organizacijos tikslo, priklausomai nuo to, kur jie yra, priklausomai nuo kolegų patirties. Ir tokį stilių aš bandau panaudoti. Aš, aišku, teikiu pirmenybę bendrus tarimo ieškojimo stiliui, palaikant atviras bendravimo galimybės, kuriant pozityvę kultūrą ir atmosferą, tačiau kartais būna situacijų, kai turi ribotą biudžetą, ribotą laiką, nelabai patyrusius kolegas, kur turi e, tiesiogiau vadovauti. Mano asmeniškas stilius ir e, savybės. Na, svarbiausias žodis turbūt būtų profesionalizmas profesinėme gyvenime aš e, pirmiausia į priekį keliu organizacijos bendrovės interesus. Aišku, aukščiau negu savo asmeninius interesus. Mane motivuoja tai, kad dažnai būna mažai laiko atliekant užduotis. Na, o vadovavimo principai yra sąžiningas kolegų traktavimas, sprendimai pagristi faktais, kaip jau minėjau anksčiau, atviras bendravimas ir aplinkos, darbo aplinka be streso. Atsižvelgiant į šią patirtį ir mano motivaciją dirbti EERRI, tai reiškia, kad tą patirtį aš atsinešiau kaip administracijos direktorius. Kaip sakiau, aš sugebu save motivuoti ir norėčiau taip darbuotis e, šią instituciją, kadangi tai, e, tai yra pirminė profesinė paramos organizacija. Ačiū. Ganz herzlichen Dank. Ačiū už prisistatymą kolegai. Dabar norėčiau leisti užduoti klausimą visiems susidomėjusiesiems. Pone Del Castillo, pirmoji, prašom. Sí, eh, muchas eh, gracias. Ačiū. Pone pirmininkė. Labai malonu matyti kandidatą į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos administracijos direktoriaus postą. Mano patirtis šioje institucijoje yra ilgesnė nei neštumas, daugiau nei devyni mėnesiai. Ir rengiau pranešimą apie šią instituciją. Šią institucijai nebuvo lengva įsibėgėti darbu, darbuose, nes kilo nemažai problemų. Ir buvo labai daug skirtingų nuomonių dėl to, kokia turėtų būti ši nauja reguliuotojų institucija, kiek tai turėtų būti agentūra, turinti stiprią kišimosi teisę, ar labiau paremta antrailiais teisės aktais, kaip įstaiga padedanti komisijai, nacionaliniams reguliuotojams, kuriant e, elektroninių ryšių rinką. Rinka, kuri būtų vieninga, konkurencinga, atvira rinka. Tai būtų toks pagrindinis tikslas. Na ir ši institucija įsikūrė Rygoje, ten yra jo štabas. Aš klausimų neužduosiu apie apie šios institucijos įgaliojimus ar panašiai, nes aš puikiai ir taip išmanau šios dalykus, esu su jais gerai susipažinusi. Vietoj to aš norėčiau paprašyti jūsų padaryti šią instituciją tokia įstaiga, kuri kurtų vieningą konkurencingą elektroninių ryšių rinką Europoje. Ši institucija reiškia žingsnį į priekį, lyginant su ankstesnė reguliuotojų institucija, kuri nebuvo aiškiai apibriešta, neturėjo aiškios struktūros ir ten trūko ir ekonominių, ir žmogiškųjų išteklių. Taigi dabar ši e, institucija yra kur kas labiau patobulinta ir uh, jos kompetencijos ribos yra apibrieštos reglamento. Ir ši įstaiga gali daryti įtaką poveikį komisijai. Ir ta įtaka gali būti daroma ir per nacionalinius reguliuotojus. Nacionaliniai reguliuotojai kartu supranacionalinėje institucijoje uh, turi žvelgti plačiau nei vien tik į savo nacionalinės rinkas, nacionalinės perspektyvas. Na ir jeigu tie nacionaliniai reguliuotojai veikia pagal bendrus įgaliojimus kaip patarėjai ir laikydami savo kompetencijos kompetencijų. Tokiu būdu jie prisideda prie vieningo konkurencingo rinko tokiame, rinkos tokiame sektoriuje, kuri yra labai svarbi mūsų ekonomikos ir visuomenės ateičiai. Maždaug prieš vienerius metus ši institucija buvo sukurta, pradėjo dirbti, kai buvo priimtas tele, telekomo paketas Na, nu, dabar aš manau, kad e, e, jos gyvavimas e, yra dar svarbesnis dėl ekonominės krizės, nes žvelgiant į skaitmenę plėtrą, panašu, kad daug yra dėlsimo ir daug atsiliekama, nes yra tokių pasaulio regionų, kurie tikrai lyderiauja, tai yra kaip greitasis traukinys, uh, kur, kuris nestoja ir labai sunku į jį patekti. Norime būti priekyje, norime būti varomoji jėga. Dėl to labai svarbu ir kurti skaitmeninę visuomenę ir ši institucija dėl to yra labai svarbi. Taigi sveikinu Jūs, esu įsitikinusi, E, kad jūsų uždavinys yra labai, jūsų už, užduotis yra labai didelė. E, turime strategiją 2020 ir skaitmeninę strategiją septynias pagrindinės iniciatyvas, kurios numatytos strategijoje 2020. Taigi jūsų darbas irgi tampa labai svarbus ir daug kas, aišku, priklausys nuo jūsų šiame parlamente, aš manau, tikrai visuomet rasite sąjungininkų, norinčių jums padėti eiti tą linkmę, apie kurią aš kalbėjau, taigi sveikinu. Ačiū, ponė Trautman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė direktoriau. Labai džiaugiuosi galėdama jums jūs e, nuoširdžiai pasveikinti už e, šias, pa, dėl šių pareigų. Jūs būsite pirmasis toks einantis e, šias pareigas ir atvykote į mūsų įtrio komitetą, kaip ir kolegija Del Castillo. E, noriu pasakyti, kad turite čia du e, muškietininkus, kurie jums padės šiame darbe. Dar yra ponas Prada, trečiasis muškietininkas. Taigi, mes stengsimės, kad ši nauja institucija gautų galimybių surasti būdų, teisinių būdų dėl savo kompetencijų ribos, nepriklausomumo ir pozicijos Europos komisijos atžvilgių taip pat, kad ši institucija, institucija galės būti įtraukta į diskusijas Europos, parlament, Europos parlamento su taryba ir komisija. Uh, Ir e, šis, ši, regu, reguliavimo, ši reguliavimo institucija, aš manau, prisidės prie to, kad e, šis strateginis sektorius įgaut, įgautų europinę dimensiją. Tas pats pasakytina ir apie energetikos agentūros kūrimą. Mes tą patį e, sakėme, kuriant ir tą įstaigą. Dabar tas uždavinys yra jau įgyvendintas, aišku, jis nėra galutinai dar e, užbaigtas, dar e, reikia parengti rekomendacijas. E, jeigu norime priimti atitinkamus sprendimus. Taigi ši reguliavimo institucija yra ta įstaiga mums, kuri turi sukurti reguliavimo jurisprudenciją telekomunikacijų sektoriuje Europoje ir kad būtų užtikrinamas pasitikėjimas, tai yra pagrindinis dalykas, pasitikėjimas įmonių tarpe, savo investicijomis į infrastruktūrą, taip pat e, toms bendrovėms investuojant ir į technologijų kūrimą, naujų paslaugų kūrimą. Taigi jūsų vaidmo yra didžiulis Kadangi kalba eina apie pusiausvėros suradimą tarp įvairių valstybių ir akivaizdu, kad e, tarp e, skirtingose valstybėse skirtingi požiūriai yra dėl, į nacionalinį reguliuotoją. Ir jums reiks tas kompetencijas kažkaip sukoreguoti, sutvarkyti ir tikimės, kad jūs sugebėsite, galėsite pozityviai pasinaudoti savo kompetencijomis ir sukurti tam tikrą europinę jurisprudenciją, kuri tikimės bus e, skatinanti, kuri užtikrins daug teisinio saugumo įmonėms ir kuri leis reguliuoti konfliktus prevencinių pagrindų e, prieš teis, teismų atžvilgių ir taip toliau. Taigi mes to tikimės, nes esame įsitikinę, kad reguliavimas yra labai svarbus ir svarbu, kad reguliavimas būtų ir lankstus. Apie tai kalbama yra pakete, kur kalbama apie reguliuotojo funkcijas, kaip svarbu suderinti įvairias atsakomybės Ir, aišku, reguliavimo darbas reiškia, kad reikalinga sukaupti labai naudingos ir svarbios praktikos. Taigi tiek norėjau, e, tokiamis mintimis norėjau su jumis pasidalinti. Jau turėjome galimybę pasveikinti naująjį pirmininką ir narius. Ir taigi e, mes Europos reguliuotojai susitinkame karts nuo karto ir matome, kad jų įnašas į mūsų bendrą darbą yra labai svarbus, peržiūrint direktyvas, kurios yra susijusios su telekomunikacijomis. Taigi apie tai eina kalba, būtent peržiūrėti paketą. Taip pat yra ir bendras strategijos 2020 paketas, reikalingos direktyvos reglamentai, kuriuos reiks uh, parengti šalia tų, kurias, kuriomis jau naudojamės, taigi yra daug neiškumų. Na ir dabar mums atsiveria galimybė tuos neiškumus išsklaidyti. Na, o administracinis darbas šios institucijos pagrindas, bazė ir bus jūs, jūsų atliekamas darbas. Jūs ir jūsų darbuotojai tapsite svarių pagrindų ir mes tikime, linkime jums visokiojo sėkmės. Mes labai daug kovojome, kad ši institucija būtų įsteigta tuo metu, kai buvo tikrai nelengva to pasiekti. Ačiū. Ačiū. Kadangi daugiau niekas neprašė žodžio, paprašysiu jūsų pakomentuoti ar kažką pridurti. Prašom. Aš tikėjausi klausimų, bet džiugu buvo sulaukti tokių gerų linkėjimų. Tikrai e, Barak ir man e, buvo patikėti labai sunkus ir garbingi darbai. Aš iš visų jėgų stengsiuosi atitikti Europinio institucijų lūkesčius savo komandos e, vadovas būdamas bandysiu padaryti viską, kas mano galioje. Pirmininkas, ačiū. Gal galėtumėte pakomentuoti e, tai, kaip e, vyks raida jūsų organizacijos darbuotojai, kaip bus prieimiami, kas bus tolesni toliau ir panašiai. Kaip jau minėjau, aš esu kandidatas į administracijos vadovo postą. Kalbėjome apie e, žmonių prieimimo grafiką. Kitas žingsnis būtų administracijos e, samdymas. Po to biuro infrastruktūros kūrimas, darbo tvarkos nustatymas ir panašiai. Mes rengėme mm, konkursus į du svarbius postus. E, pareiškėjai yra šiuo metu vertinami, dėl vasaros atostogų viskas gali e, nusikelti į rugsėjo pradžią, kuomet vyks interviu su mm, kandidatais. Taigi laisvų darbo vietų dar yra. Mes e, iš visų jėgų stengiamės sukurti šitą ofisą Rygoje, ten jį įkurdinti. Pirmiausia, mes norime pasamdyti administracinius pagalbinius darbuotojus Po to metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje samdysime ekspertus. Tikimės, kad kitų metų pradžioje mm, biuras pradės visiškai funkcionuoti. Terminas yra iki 11 metų gegužės pabaigos. Tuo metu e, nauja paketą valstybės narės turi būti perkelusios į nacionalinę teisę, taigi BEREK jau turės funkcionuoti. Mes nenorime išnaudoti visų etatų, kadangi laukėme e, ir norime sužinoti, koks darbo krūvis mūsų laukia. Aš noriu eiti žingsnis po žingsnio, noriu pažiūrėti, koks bus tikrasis administracijos ir ekspertų poreikis. Didinsime darbuotojų skaičių, kai didės darbo mastai ir atsiras jų poreikis. Kalbant apie Berek e, architektūrą ir sąrangą, reikia rasti pusiausvyrą tarp centrinėme BEREK biure dirbančių žmonių ir žmonių dirbančių nacionalinėse kontroliuojančiose institucijose. Mes jau konsultavome su ekspertais iš nacionalinių institucijų, tačiau kur bus ta pusiausvyrą, kaip Konkrečiai reiks padalinti e, darbą tarp centrinio ofiso ir nacionalinių reguliuotojų institucijų. Visas smulkmenas dar reiks išsiaiškinti. Manau, viską sužinosime per keletą mm, administracijos e, darbo mėnesių. Negalime tikėtis, kad iš karto labai daug pasieksime, mums reikės ekspertų, kurie puikiai išmano e, rinką elektroninių ryšių e, sektorėje. Žinoma, e, tai turėsime glaudžiai bendradarbiauti su reguliuotojų institucija. Minėjau, kad BEREK tai yra institucija teiksianti administracinę pagalba visiems e, reguliuotojų, visiems nacionaliniams reguliuotojams. Bereko ir Bero administracijos tikslas mano kadencijos metu būtų kaip tik įmanoma padėti visiems e, ryšių reguliuotojams. Manyčiau, mums e, teks atlikti daug administracinio darbo, perimti dalį naštos iš nacionalinių ryšių reguliuotojų bei pasirūpinti, kad e, vietos ekspertai dirbtų ties sudėtingiausiais techniniais klausimais bei per mus dalintųsi šią informaciją su kitais kolegomis. Pirmininkas, ačiū. Ar dar yra papildomų klausimų? Nėra. Okay. Gut, ähm, dann finde ich, können wir diesen Tagesordnung. Taigi galime baigti šio darbo tvarkės punkto nagrinėjimą. Dėkuoju ponui Rehema. Būtų džiugu artimiausiais metais e, vėl su jumis susitikti. Dabar linkiu jums kuo didžiausios sėkmės darbuose. Nuoširdžiai dėkuoju, kad atvykote čia susitiko su mumis. Atsiprašau, kad tiek nedaug kolegų buvo posėdėje, dėja tokia realybė. Jiems paprasčiausiai nepasisekė, jie neturėjo galimybę su mumis susitikti, o mes esame tie laimingieji, kuri galėjo su jumis padiskutuoti. Ačiū. <laughs> Also 7 Jahre in Deutschland. Ich glaube, das war also die äh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 pataisėme darbų tvarkę, kadangi e, pirmininkaučias valstybės atstovas negalės ateiti anksčiau. E, Prancūzijoje yra didelių problemų su transportu, gal ponia Trautman padės jas išspręsti. O dabar pereisime prie tyrimo pristatymo. Tyrimo tema - ES dujų ir elektros energijos rinka, dabartinė padėtis ir įgyvendinimas. Noriu pasveikinti Anton Rutmel ir Matijas Santal. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen äh, startet oder wie Sie das Nežinau, kas pradės e, pristatymą. prašau ponę Altman pristatyti tyrimą. Nebejoju, kad jūs jį esate perskaitę ir todėl galėsite mums jį išsamei pristatyti. Prašau. Now this, um, the study has been uh, uh, contracted. Studiją užsakė ITRE komiteto sekretariatas gruodžio mėnesį praeitais metais. Taigi nuo to laiko dirbome iki gegužės mėnesio, tą studiją rengėme. Na ir studija yra atspausdinta ir taip pat yra skaidrės atspausdintos, kurias rodysime. Tikslas ir apriepti studijos. Trejopa. Pirmiausia, pirmas tikslas buvo įvertinti vidaus energetikos rinkos atvėrimą ir užbaigimą, sukūrimą, bandantys įvertinti, kokia yra dujų ir elektros energijos rinkos padėtis. Antras e, tikslas yra peržiūrėti antrojo energetikos paketo įgyvendinimą ir perkelimą. Ir taip pat aptarti trečiąjį energetikos paketą, kuris praeitais metais buvo patvirtintas Europos parlamento ir kitų institucijų. Na ir paskutinis tikslas, strateginė prasme matyt pats reikšmingiausias, yra įvertinti uh, kas laukia ateityje ir kokių politinių žingsnių reikia imtis ateityje. Taigi aš trumpai pristatysiu energetikos rinkos padėtį, turiuomenį elektros energiją ir gamtinės dujas, o po to e, žodį perduosiu kolegai Alhom Renhold, kuris jau plačiau aptars kitus du aspektus. Taigi, elektros ir gamtinių dujų rinkų tikslai yra dviejopi. Pirmiausia, liberalizavimas, antras tikslas yra europinė integracija. Na ir aš pateiksiu šiek tiek rodiklių apie šios dalykus. Pirmiausia, dėl liber, rinkos liberalizavimo, ekonomikos operatorių koncentracija jau rodo, ko buvo pasiekta likščioliai. Ir čia matome elektros energijos e, urminę priekybą. Matome, kad visos nacionalinės rinkos Europoje gan koncentruotos yra. Gan smarkiai koncentruotos, pasiekimų šiokių tokių yra, tačiau situacija kol kas netenkina liberalizavimo prasme. Na ir matome daug raudonos spalvos žemėlapyje, geltonos, ir labai nedaug valstybių, kurios pavaizduotos žaliai. Taigi rinkos dar yra labai koncentruotos. Dabar pažvelgime į kitą rodiklį. Kiek klientų keičia tiekėjus, elektros energijos tiekėjus. Taigi čia matome bendrai visus klientus ir privačius ir ūkinius subjektus ir kiek keičia ir aišku, stambus operatoriai turi didelės įtakos. Matome, kad ne, 20, ne iš visų 27 valstybių narių gavome informacijos, tačiau iš daugelio gavome ir iš kur gavome, matome, kad uh, E, kairėje pusėje visai nekeitėmi yra tiekėjai, operatoriai, ypatingai mažose valstybėse tai yra akivaizdu. Ir po to yra stambesnės kitos valstybės, kurios 2 procentais per metus keičia, iki 12, 10, 14 netgi procentų per metus pakeičia operatorius. Taigi tas procentas dar nėra labai didelis ir kalba eina apie apimtis. Taigi klientų, kurie pakeičia operatorių skaičius, yra vis dar nedidelis. Na, žinoma, čia yra dabar dešimtų metų vidurys, bet kol kas apie dešimtosius metus informacijos nesame gavę. Taigi, kiekybinis įspūdis iš rinkų gautas susidaro, kad liberalizavimas, liberalizacija yra suintensyvėjusi šioje rinkoje. Dabar pažvelgus į integraciją, europinę prasme, Čia matome, kad urminės kainos yra vienodos visoje Europoje. Elektros energijos mainai rodo, kad dėja kainos nėra vienodos Europoje. Tačiau mes taip pat supratome, kad tas santykis auga ir iš rinkų paketų, energetikos paketų, matome, kad pasiekiami jų pagalba geri rezultatai. Jeigu pažvelgsime į gamtinių dujų rinkas, panašius rodiklius čia matome, kad koncentracijos, mažmeninės priekybos galtinių vartotojų koncentracija yra vis dar labai didelė daugeliu valstybių gamtinių dujų rinkoje. Kai kuriuose valstybėse ta koncentracija yra šiek tiek mažesnė. Taigi pana, situacija yra panaši ir gamtinių dujų, ir elektros energijos rinkose. Pe, operatorius pakeitimo mastai nėra labai platūs, tačiau gamtinių dujų rinkos liberalizavimas prasidėjo vėliau nei elektros energijos rinkos liberalizavimas. Ir liberalizavimas buvo greitesnis, taigi dabar abi rinkos pasiekėm vienodą liberalizavimo lygį. Tas pats yra pasakytina ir apie kitus 2008 metų rodiklius. Po to čia irgi matome šiek tiek daugiau dinamikos. Dar viena pastaba dėl gamtinių dujų elektros energijos skirtumų, rinkos skirtumų priklausomai nuo e, rinkų integracijos Europoje. Gamtinės dujos daugiausia yra importuojamos už ES ribų, iš kitų valstybių - Rusijos, Šiaurės Afrikos. Ir trečiasis svarbus e, gamybos regionas yra Šiaurės jūra. Taigi dauguma valstybių ES gauna dujas iš užsienio valstybių už ES lygų, o elektros energijos atveju kiekvienoje valstybėje elektros energija yra gaminama. Taigi čia sistema jau yra kitokia ir integracija transporto lygmenių yra kur kas pažangesnė. Akivaizdu, kad taip yra, dėl to, kad na, egzistuoja daug skirtumų tarp gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų tiekimo. Taigi dėl to gamtinių dujų kainos yra kur kas vienodesnės e, Europoje nei elektros energijos kainos. Ta ir matome šioje skaidėje. Ž, e, mėlynieji stulpeliai kainos, po to dar yra mokesčiai pridedami. Ir matome, kad e, čia situacija yra kur kas kitokia, lygnant su ankstesnė skaidrė. Dabar Antonas perėm žodį. Ačiū, Matijas. Labadiena visiems. Aš daugiau pakalbėsiu apie antrojo paketo įgyvendinimą ir po to apie ateitį, kokie mūsų laukia iššūkiai ir kokios būtų mūsų rekomendacijos. Deja, neturiu gražių tokių paveikslėlių, skaidrių, kurias parengęs yra Maties, turiu tekstą, kurį trumpai pristatysiu. Pirmiausia, kalbant apie antrojo paketo įgyvendinimą, mes žiūrime, kokios yra pažeidimų procedūros. Ir 2009 metais vidaus e, energetikos rinkoje prieiga prie infrastruktūros buvo viena svarbiausių temų, po to tai, kad trūko informacijos, kurią turi teikti e, perdavimo tinklų operatoriai. Taip pat procedūros, e, skund, nusisku, vartotojų skundų procedūros irgi buvo labai svarbios. 25 valstybės narės yra joms pažyd, pritaikytos pažeidimo procedūros. Tai reiškia, kad yra nemažai valstybių, kurios pažeidinėjo taisyklės ir tos, kurios nepažeidinėjo, tai yra taip, dėl to, kad pavyzdžiui Malta neturi elektros energijos tinklų, tai ir nepažeidinėjo nieko, bet esmės visos, kurios turi tinklus, yra nusižengusios. Dabar taip pat trūksta veiksmingos nuobaudų sistemos. Na ir čia jau kalba eitų apie nacionalinės reguliavimo agentūras, kiek tas reguliavimas yra efektyvus. Ir čia matome, kad reguliavimo agentūrų funkcijos yra vartotojų apsauga, reguliavimas, efektyvumo tikrinimas. Ir šie įgaliojimai labai varijuoja e, valstybėse. Kai kurie reguliuotojai yra daugiau nepriklausomi, kiti yra kur kas galingesni ir taip toliau. Ir dabar trečiajame pakete ši problema ir yra sprendžiama. Dar vienas dalykas regioninių iniciatyvų vaidmuo dujų srityje ir elektros energijos srityje. Yra septynios e, regioninės iniciatyvos elektros energijos e, sektoriuje, žemėlapio neturiu, negalėčiau parodyti, yra trys iniciatyvos dujų sektoriuje, taigi skaičiai skiriasi ir persidengia šios iniciatyvos ypatingai elektros energijos e, srityje. Prancūzija ir Vokietija dalyvauja keturiose skirtingose regioninėse iniciatyvose ir tos regioninės iniciatyvos yra laisvanoriškas procesas. Jos duoda nemažai rezultatų, tačiau kadangi yra laisvanoriškos, uh, yra šiek tiek kritikuojamos dėl to, kaip tos iniciatyvos turėtų būti gyvendinamos. Aišku, jos nėra tokios jau labai pažangios ir trečiasis paketas gal dar labiau suaktyvins tas iniciatyvas, tačiau dažniausiai iniciatyvos yra kritikuojamos dėl to, kad yra regioninis susiskaldimas ir nėra funkcinio pasidalymo. Kai kurios valstybės, kai kurios šalių grupės yra kur kas daugiau pažengusios dėl gebėjimų paskirstimų Taigi jos dėl to ir sukuria regioninę iniciatyvą. Na, o kitas klausimas, kaip nacionaliniai reguliuotojai gali būti įtraukiami į regioninių iniciatyvų veiklą. Nes yra galimybė, yra galimybių, pavyzdžiui, jeigu reguliuotojai turi nedaug įgaliojimų, tuomet regioninė, regioninės iniciatyvos tame regione turės mažiausią bendrą vardiklį. Jeigu yra reguliuotojas, kuris turi mažai galiojimų, tuomet jie mažai ką ir gali nuveikti regionės iniciatyvos rėmose. Taip pat yra ir orienta, orientavimo klausimas, kiek konsultacijų orientavimo e, paslaugų buvo suteikta tokia iniciatyvai, nes ta iniciatyva turi nuo apačios į viršų būti, turi būti kuriama Taigi, ką būtų galima padaryti su regioninėmis iniciatyvomis, apie tai yra plačiai aptariama ir mūsų ataskaitoje. Galėsite ją pasiskaityti detaliau. Dabar dėl antrojo paketo įgyvendinimo. Matyt, tai nebus nauja informacija tiems žmonėms, kurie seka energijos rinkos situacija. Yra daug apribojimų, kliūčių susijusių su investicijomis į rinką ir infrastruktūros planavimą. Pirmiausia, dėl autorizavimo, kur procedūros yra labai griežtos, reikalinga įvertinti poveikį aplinkai. Elektros energijos rinkoje tai gali užtrukti septynerius metus. Taip pat kalba eina apie tarifus, kiek investicijos duoda gražos ir reguliavimo stabilumas, aiškumas, ar, tarkim, reglamentas nepasikeis po penkerių ar dešimties metų, tai įneša tikrai daug neiškumų, netikrumo e, primant investicinius sprendimus. Taip pat kai kurios investicijos tam tikrose srityse, investicijų naudos gavėjai nėra toje pačioje perdavimo tinklų operatorių sistemoje, tai reiškia, kad kažkas gaus naudos, o kažkas turės sumokėti kainą. Ir yra toks disbalansas, taigi dėl to mm, šie elementai turi įtakos e, investicijoms į infrastruktūras perdavimo sistemos ir paskirstimo sistemos jų mm, operatoriai. Mm, mes įvertiname, kaip veikia ši sistema ir pamatėme, kad elektros energijos rinkoje tinklų pri, pri, tinklai yra didelė, didelė dalimi privačiose rankose, 18, 18 procentų viešajam sektoriui priklauso, mažiau viešasis sektorius kontroliuoja dujas, 9 procentai iš 24, 51 procentas tinklų priklauso viešajam sektoriui. Elektros energijos rinkoje teigiama, kad 13 procentų išauks elektros energijos efektyvumas. Tačiau čia problema ta, kad e, studijos nors ir pateikia konkrečius skaičius, bet e, labai sudėtinga pateikti atskirus, e, tink, atskirus rodiklius įvairių operatorių atžvilgių, nėra aišku ir sunku įvertinti, kas yra efektyvesnis, kas mažiau efektyvus. 80 procentų europiečių E, gauna savo elektros energiją, dujas, elektros energiją iš atsietų tinklų, gamyba, paskirstimas, perdavimas, bet dažnai žmonės nežino, kad paskirstimo sistemos operatoriai turi būti teisėtai atskirti nuo kitų tinklų, nuo kitų um, operatorių ir operatoriai toje sistemoje nepasitikė sistemos operatorių, e, atsiprašau, klientai nepasitikė sistemos operatorių bešališkumu. Taip pat mūsų buvo paprašyta įvertinti techninius organizacinius standartus, UKTA standartus. Panašu, kad tai nėra didelis rinkos integracijos e, didelė kliūtis. Aišku, vėjo energiją, energijos e, atveju e, tas problemas galima išspręsti. Dabar dėl dujų yra energetikos e, mainų sistema, kuri veikia nuo 2002 metų, integruojant dujų tiekimą, dujų srautus ir yra Europos komisijos vykdomas projektas dėl dujų kokybės harmonizavimo. Internete galite surasti tinklapį, kur yra labai daug informacijos pateikiama apie dujų tinklus Europoje. Ir ten yra konkrečios charakteristikos aprašymai tų tinklų. Jie tikrai labai skiriasi. 17 puslapyje mūsų ataskaitoje matote štai tokią lentelę, kur mes aptarėme pagrindinės problemas susijusias su rinkos integracija ir kiek buvo pasiekta, kuriant bendrą rinką. Matome, kad yra reguliuojamos kainos, koncentracija, apie koncentraciją kalbėjo jau kolega Maties, taip pat yra tinklų atsiejimas, atskirimas. Aišku, tai yra laisvanoriškas biški truputėlį pasirinkimas, kokias spalva e, pažymėti vieną ar kitą situaciją, tačiau e, manau, kad susidarote šiokį tokį įspūdį dėl to, kurios valstybės yra daugiau pažengusios nei kitos. Kalbant apie reguliuojamas kainas, pusė Europos vartotojų moka reguliuojamas kainas. Na ir mūsų nuomonė šią problemą reiktų spręsti. Mes kalbame apie socialinės išmokas arba atitinkamą mokesčių politiką, tiesioginės subsidijas, ne per kainų reguliavimą tie dalykai turi būti daromi. Taigi aš manau, kad jūs susidarėte geresnį įspūdį apie situaciją. Aišku, yra tuščių vietų, matote. Tai reiškia, kad negavome duomenų ir komisija irgi nėra, neturi tikslių duomenų šiais atvejais Na ir ekonomistas pasakytų, kad aišku būtų gerai išvesti indeksą, kas labiau pažang, kuri valstybė labiau pažangesnė, kuri mažiau, bet mes to nedarėme, nes nebūtų lengva subalansuoti visus elementus ir atsižvelgti į visus aspektus, bandant tokį indeksą išvesti. Dabar trečiojo paketo politika nuosavybės tinklų atsijimo modeliai trečiajame pakete yra aptarimi ir kiti dalykai. Na ir daug suinteresuotų asmenų teigia, kad yra galimybių perdavimo sistemas konsoliduoti į didesnės, didesnius objektus. Ta matėme jau Vokietijoje, e, taip pat Italijoje tokių pavyzdžių matėme, kaip dabar tas procesas kaip, kaip sikis vyksta. Na ir tokiu būdu tie subjektai bus didesni, stambesni, turės didesnę finansinę bazę. Ir, aišku, reiks pažiūrėti, kaip ten bus galiausiai ateityje. Kyla pavojus, kad kai kurie operatoriai maskuosis jie ir perdavimą, paskirstimą, paskirstimą užsiims. Ir teisėtas atsiejimas, tinklų atsiejimas kyla klausimas, kaip būtų galima teikti paskatas paskirstimo sistemo operatoriams per pažangius matuoklius ir panašius dalykus. Bendradarbiavimas lieka svarbia trečiojo paketo dalimi, todėl būtina formuoti ir infrastruktūros kūrimą. Reikia priežiūros institucijams ir valstybėms narėms bendradarbiauti, reikia TSO bendradarbiauti ir NSOE ir NSOC bendradarbiavimą būtina užtikrinti ir veikimą būtina užtikrinti. Taip pat reikia galvoti apie dešimties metų vystimosi planus. E, šį pavasarį pirmieji planai jau pasirodė, NSOE ir NSOC. Manyčiau, kad artimiausiams penkiems metams infrastruktūrą bus investuota 20 milijardų, milžiniškų pinigų reikia, kaip matome. Pas, pažymėsiu, kad trečiasis paketas uh, užtikrina rimtų įsipareigojimų ir instrumentų įgyvendinti visus uh, planus tęsime trečiojo paketo nagrinėjimą klausimas, ar tikslinis modelis taps ateities rinkos modeliu. E, buvo daug ginčių dėl ateities rinkos modelio Europoje. Dabar regime, kad elektros rinkoje e, dėl jungčių ir dujų, dujų rinkoje dėl pajėgumų yra dirbame e, per komitologiją, jungtis ir tinklų kodai taps privalomi, taps viskas europiniu modeliu, būtina, kad tai įvyktų. Aišku, reiks atsižvelgti į tam tikrus e, ypatumus, būtent, kad po komitologijos sulauktumėme labai aiškių taisyklių, ar jų, bus judama dėl, link bendrosios rinkos, neaišku, bet priemonių yra o Europos parlamentas turėtų labai atidžiai stebėti visus vykstančius e, procesus. Reguliuojančių institucijų galios, kalbėdamas apie antrąjį paketą, pažymėjau, kad buvo problemų su galiomis, jos buvo nepilnos. Dabar po trečiojo matome, kad reguliuojančios institucijos gauna daugiau e, darbų, daugiau e, efektyvių ir suderintų įrankių, Tai reiškia, kad priežiūros institucijos visoje Europoje dirbs sėkmingiau. E, tik lieka klausimas, ar ACER, kuri yra įsikūrusi Ljubljanoje, sugebės tinkamai kontroliuoti visus procesus. E, dėl įgyvendimo kol kas neaišku, ar trečiasis paketas bus įgyvendintas laiku, bent jau šiuo metu, nors e, pasakysiu, kad e, antrasis paketas nebuvo įgyventas, taigi yra daug klausimų ir dėl trečiojo. Jau artėme prie pabaigos, kokie politiniai iššūkiai mūsų laukia. Pirmiausia, tai atsinaujinanti energija, parama šiai energijai, įvairios paramos sistemos Europoje egzistuoja, taip pat teisinės priemonės yra e, skirtingos. Dėl to susidaro ne pati efektyviausia situacija dėl atsinaujinančios energijos e, įvedimo. Mes kalbame apie suderinimą, suvienodinimą, taigi situaciją šioje srityje reikia keisti. Niderlandai tą jau daro, kuri kartu su Švedija ir e, Norvegija turi bendras paramos sistemas. Finansinių produktų skaidrumas keletas direktyvų reguliuoja, kaip kad MIFID, bet tiek dėl vertybinių popierių, tiek dėl kitų finansinių produktų mums reikia daugiau aiškumo, taip kaip bus prekiaujama energija. ES politika dėl energetinių infrastruktūros projektų skatinimo, kokios yra galimybės ir kaip es gali padėti įgyvendinti tikslus. Yra tam tikras e, veiksmų planas iš komisijos, be to egzistuoja ja, kitais metais patvirt, tam tikri instrumentai, kurie bus patvirtinti kitais metais. Jeigu mes e, pažiūrėsime, kaip e, pažiūrėsime į elektros biržas ir rinkų integraciją, kol kas neturime e, aiškaus vaizdo. Mes remiamės komisijai pateiktą ataskaitą, būtent ar mums reikia bendrojo europinio paskirstimo biuro šioje srityje. E, dujų rinkos vystimasis e, gali atsirasti atsirasti likvidžios netidėliotinių sandorių rinkos, tačiau ilgalaikių sutarčių sut, e, ateitis lieka neaiški. Perėsime prie rekomendacijų, kaip mūsų komiteto pirmininkas prieš keletą dienų per interviu pasakė, e, kad nėra įgyventintas trečiasis, todėl per nelik anksti kalbėti apie ketvirtąjį. E, reikia palaukti bent iki 11 metų kovo, apie tai šiuo metu nediskutuosime, bet galvoti gal reiktų pradėti. Pirmiausia, ar e, vid, kokios yra problemos atsinaujančiai energijai patekti į paskirstimo E, tinklus, taip pat vėjo energijai tas taip pat aktualu, gamintojų ir tinklų atsiejimas turi būti užtikrintis, toliau atsargalios turi būti užtikrintas, o išvestinėms rinkoms mums reikia priežiūros struktūrų, tačiau turėtumėme suvokti, kad energetikos rinka nėra finansinės rinkos, ten nėra tokios sisteminės rizikos. Išvestiniai produktai šioje srityje duoda naudos, todėl nereikia perspausti. perspausti. Toliau Lisabono sutartis, trečias 29 straipsnį, kalba apie sustiprintą bendradarbiavimą. Uh Buvo išsamei diskutuojama Notre Europe grupėje šią temą. Ten pirmininkas Buzikas labai aktyviai pasisakė, kad gal reikia sukurti bendradarbiavimą Šengeno e, pavyzdžių ir valstybės narės gauna naujų galimybių bendradarbiauti, o galiausiai investicijos į infrastruktūrą. Pamatėme, kad suderinimas tiekimo sistemų visoje Europoje e, padės e, padidinti efektyvumą, jeigu mes norime kažkokią super tinklą sukurti, reikia apmastyti, ką ES gali ir turėtų padaryti šioje srityje. Be abejo, biudžetai riboti, žinome, kad e, infrastruktūrais infrastruktūros statybai skirtas biudžetas nėra toks, kai galima tikėtis tikrai milžiniškų statybų visoje Europoje. Dabar 2020 20 tikslas, tai reiškia mums reikia sumažinti energijos vartojimą bei kažkaip tai susijęti su papildomomis investicijomis į infrastruktūrą. Ar reikia naujų dujos tiekimo grandinių, dujų tiekimo grandinių, jeigu mes žadame vartojimą sumažinti. Taigi toks yra mūsų tyrimo pristatymas. Dabar laukime jūsų klausimų, nuomonių ir komentarų. Ačiū. Pirmininkas, tikrai noriu Jums nuoširdžiai padėkoti, ponai, už puikų pristatymą. Gerai kad padėjote mums susidaryti vaizdą. Dabar visi susidomėję kolegos galės užduoti klausimą ponas Rybich. Ačiū už paaiškinimus. Maničiau, visiems mums būtina žinoti, kaip vyksta įgyvendinimo procesas. Būtina geriau bendradarbiauti šioje srityje su valstybėmis narimis. Aš noriu paklausti dėl balsavimo konstitucinių reikalų komitete, būtent kompensavimo mechanizmo dėl tinklų operatorių bei kaip bus tos kompensacijos paskirstomos. Ar jūsų nuomonė įmanoma suderinti e, tiekimo tinklų, tiekimo ištekimo tinklų, tiekimo tinklų panaudojimą ir nuostolius atsirandančius dėl perdavimo, ypač tarp, tarptautinių lygmenių, kadangi turi tinklo operatoriai padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Pane Madurel, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešimą autoriams už e, puikų pristatymą. Jie mums pateikė labai daug informacijos, kuri bus labai naudinga mums dirbant ateityje. Buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Kaip sakė pirmininkas, dabar turime jūsų tyrimą detaliau panalizuoti. Ir aš norėjau išsakyti keletą minčių, apie kurias norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dujų rinkų atveju. Ką Jūs manote apie centralizuotą dujų pirkimą bendrijos lygmenių? Ką Jūs manote apie tokį pasiūlymą? Antra, ar analizavote įvairias sąlygas esančias e, įvairiose valstybės narėse, pavyzdžiui, paskirties šalies sąlyga ar ir viso to įtaka saugumui ir konkurencingumui atitinkamose rinkose. Kaip galima atsisakyti tokių sąlygų? Toliau, pane Hercog. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už šį tyrimą. Labai svarbu, kad mes sektume ne tik kaip mes prauna pentas, bet ir analizės centrai sektų, kas atsitiks, kai bus įgyvendintas trečiasis paketas. Tačiau norėčiau užduoti klausimą daugiau skirtą potencialiams pranašumui. Trečiasis paketas yra ne tam, kad jis būtų, bet tam, kad jis būtų naudingas vartotojams, investuotojams energijos sektoriui kaip, kaip o tokiam. Ar turite duomenų apie tokius pranašumus, apie tokią naugą, naudą, ar mes pasiekėme tų tikslų, ar trečias paketas tinkamas pasiekti tos naudos, ar tai yra tiesiog graži Europos politika. Aš žinau atsakymą, tačiau norėčiau išgirti, išgirti jūsų nuomonę ką reikia padaryti, kad susilauktume maksimalaus poveikio vartotojams, investuotojams ir pačiai energetikos rinkai. Nes, na, teisėkuros akto tikslas juk yra palengvinti situaciją vartotojams, piliečiams. Labai ačiū. Norėčiau keletą papildomų klausimų užduoti. Koleg Gilshercos e, klausimas yra svarbus. E, kada bus reikalingas ketvirtasis paketas, ar mes judame link jo sėkmingai? Jeigu teisingai supratau, antrojoje dalyje jūs pabrėžėte įgyvendinimo problemas. Iš principo tik po jo įgyvendinimo galima pasakyti, ar e, paketas yra sėkmingas ar ne tuomet, kai bus visos priemonės įgyvendintos. Anksčiau tai bus tik negalutinis, dalinis uh, įvertinimas. Manyčiau, būtų įdomu sužinoti, ką reikia padaryti dabar ir prieš pat perėjimą į ketvirtąjį paketą. Kas duotų daugiausia naudos? Ačiū. Daugiau nėra norinčių paklausti, taigi e, prašau ekspertų atsakyti, e, kuris iš jų surišęs. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėl pirmojo klausimo ne visiškai esu įstikinęs, kad teisingai supratau, tačiau nežinau apie jokius tyrimus dėl TSO ir DSO kompensacijų. Turi būti tam tikrai tartautiniai e, rodikliai, tačiau negaliu atsakyti į šį klausimą. Klausimas dėl naudos, kurią duoda trečiasis paketas. Man atrodo, mes išvardėjome kai kurias, kai kurias politikas ir bent jau mūsų nuomonę matome aiškiai, kad nusaivas atskirimo sustiprino bendravimo, infrastruktūros planavimo ir pagrindinės gairės, e, kurios tampa privalomomis taisyklėmis. Tai visa tai yra pozityvios priemonės trečiajame pakete. Tačiau aš sakiau, kad labai sunku pasakyti, kol dar tas paketas neįgyventintas, kokia, koks rezultatas viso to bus. Galima arba pozityviai, arba kritiškai tai vertinti. Na, aišku, kaip ir visoje politikoje, tai kai kurie paketai turi, kai kurie aspektai yra kritikuotini, tačiau tikiuosi, kad esu įsitikinęs, kad šis paketas turės įtakos, tačiau komisija turi prižiūrėti, kad tas paketas būtų perkeltas nacionalinę teisę ir gyvendintas valstybės narėse. Taigi prieš pradedant kalbėti apie ketvirtąjį paketą reikia įstikinti, kokią politiką vykdys valstybės narės. Centralizuotas e, dujų pirkimas. Taip pat klausimas dėl paskirties šalies e, sąlygų, kurį uždavė pana Rira Mandura. Tai labai sudėtingas klausimas dėl centralizuoto pirkimo. Jis turi tam tikrų pranašumų. Tačiau asmeninę nuomonę turėtume išlaikyti kiek galima daugiau rinkos mechanizmų. Tačiau aš suprantu, kad, kad susidurime su monopolijomis už ES ribų. Todėl vienas pasiūlym, tas pasiūlymas yra su tuo susijęs, tačiau turiu pasakyti, kad šis išorės politikos aspektas nėra man gerai pažįstamas. Negaliu duoti aišku, aiškaus atsakymo, kokiu būdų reikėtų tai gyventi. Matijas, ar tu turi ką nors papildyti, pridurti? Ačiū. Aš galiu šiek tiek papildyti atsakymą dėl situacijos gamtinių dujų rinkoje. Žinoma, tai yra pirkamosios galės e, klausimas, jeigu sujungsime perkamąją galę Europoje tų šalių, iš kurių importuojamos dujos atžvilgių, tai, tu, tai gali, aišku, turėti pozityvų poveikį e, kainoms Europoje. Taip pat e, reikia žiūrėti, kaip kitos šalis sprendžia tokias problemas. E, svarbus pavyzdys yra Kinija. Kinija turi labai didelę perkamąją galę energetikos srityje Ir žinoma, darybose su Rusija, perkant e, rusų dujas, jie perka didelius kiekius ir klausimas yra, kuria kryptimi bus naujas dujotikis statomas į rytus ar į vakarus. E, kitose energijos rinkose, pavyzdžiui, anglių rinkoje matome, kad Kinija taip pat veikia kaip vieninga perkamoji gale akmens anglijas atžvilgių. Na, o vakarų šalise tai atskiri ekonominiai operatoriai perka akmens anglį. Taigi yra disbalansas. Taip pat pagal rinkos galę. Na ir panašia situacija gali egzistuoti ir gamtinių dujų rinkoje. Aš nesakau būtinai, kad turime pasinaudoti centralizuotų pirkimų, tačiau tai visgi yra svarbus klausimas išorės energetikos politikai nemanau, kad galiu pasakyti dar ką nors daugiau šią temą, tačiau norėjau pabrėžti būtent šios aspektus. Galbūt galėčiau šią progą padėkoti kolegoms iš kitų dviejų bendrovių ir institucijų, kurios prisidėjo prie šio tyrimo. Ten matote tų organizacijų logotipus. Taip pat jūs turite mūsų elektroninio pašto adresus, jeigu norėtumėte užduoti klausimų ar padiskutuoti su mumis šiomis temomis. Taigi, ačiū už pristatymą, už pirmosius klausimus. E, matėme, kaip kolegos e, bei kai kurie e, kolegos, kurių dėja nebuvo, galėjo ir negalėjo užduoti savo klausimų, jie gali jums dar elektroninius e, laiškus parašyti, jeigu turės klausimų. Ačiū ekspertams, ačiū kolegoms, kurie uždavė klausimus. Visiems kitiems teks tyrimą pasiskaityti savarankiškai. Dėkui Jums. Mėly kolegos, netrukus teisime darbus, nagrinėsime kitą darbų tvarkės klausimą. Dar turėsime palaukti keletą minučių, kol mūsų svečias atvyks, jis jau yra kažkur netoliese. Tik reikia dar truputį luktelti. So, meine Damen und Herren, wir setzen unsere Tagesordnung. Ponios ir ponai, tęsime darbo tvarkės nagrinėjimą. Pirmininkaujančios Ispanijos atstovas vėl mus aplankė. Šiuo metu turime garbę priimti Ispanijos telekomunikacijų ir informacinės visuomenės valstybės sekretorių poną Franciso Rosterano. Perano Ačiū, kad atvykote. Žinau, jog mm, sunku atvykti iš Ispanijos į Prancūziją, kadangi Prancūzijoje yra tam tikrų transporto problemų. Tačiau džiaugiuosi, kad atvykote. Džiugu mm, pasveikinti pirmininkaujančią Ispaniją čia mūsų komitete. Pastaraisiais mėnesiais labai sėkmingai su jomis bendradarbiavome. Galime dėl to pasidžiaugti. Tokia būtų trumpa įžanga. Dabar žodis jums ir nekantraujame išgirsti to, ką mums pranešti. Buenas tardes, presidente. Labą dieną, ponė pirmininkė. Ačiū už pasveikinimą, ačiū komiteto nariams. Tikrai didelė garbė kalbėti čia šiandien. Norime pasidalinti tuo, kas buvo nuveikta, kam skiriame daugiausia energijos telekomunikacijų ir informacinės visuomenės srityje. Esame pirmoji pirmininkaujanti valstybė, kuri dirbo e, jau po Lisabono sutarties patvirtinimo, taigi noriu atkreipti dėmesį, kad dėjome visas pastangas stiprindami tarp institucinį metodą bei norėjome užtikrinti, kad sutartis iš ties būtų įgyvendinama. Labai intensyviai dirbome visose politikos srityse, kurios galėtų prisidėti prie e, konsoliduotos e, Europos sukūrimo, galinčios e, pasidžiaugti stipriu ir nuosekliu augumu. Taip pat bandėme išsiaiškinti, ko reikia, norint sukurti tvarios Europos modelį, Europos, kuri taip pat būtų konkurencinga. Mums reikia labai konkrečių tikslų, reikia tuos tikslus pasiekti. Mes puikiai suvokime, kad e, ekonomikos atsigavimas yra labai trapus, be to vyksta išpoliai prieš eurozoną. Turime pasirūpinti e, sėkmingomis e, strateginėmis reformomis Europa turi sugebėti atsakyti į 21 amžiaus iššūkius, mums reikia stiprios rinkos, sti... sustiprinti savo pozicijas, kur esame stiprus ir panaikinti visus e, silpnasias pusės, reikia e, siekti kurti gerovą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. E, trojkos pagrindų sausio mėnesio, mėnesį pristatytą politiką bandėme įgyvendinti ir siekime sukurti europinę politiką, tai yra mūsų pažangos pagrindas ir sąlyga. Vykdome įvairiausius veiksmus trijose srityse - energetika, telekomunikacija ir žinių visuomenė bei pramonė. Pradėsiu nuo energetikos. Kaip jau žinote, energetikos veiksmų planas turi suvaidinti esminį vaidmenį ir jis buvo patvirtintas pirmininkaujant Ispanijai. Aštuntaisiais metais taryba, vadovų taryba to tokio plano prašė, prašė ir Europos parlamentas. Tačiau dėl procedūrinių komisijos formavimo e, trukdžių. E, atidėjimas e, buvo, patvirtinimas buvo atidėliojamas. Sausio mėnesį veiksmų planas buvo patvirtintas, o po to jis atsispindi ir 2020 strategijoje, energetikos ministro taryba jį patvirtino viską norime baigti išvadomis šio, šioje srityje. Bandysiu trumpai jas pristatyti. Po konsultacijų su komisija nusprendėme šį planą susijęti su Europa 2020 strategija. Kaip žinote, komisija kovo pristatė naują augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją į ją įtrauktas ir energetikos sektorius, kadangi norima kurti taupius energiją taupančios Europos modeliai, viską patvirtino praeisiais metais vadovų taryba. Visiškai nesenai buvo pas, pristatytas naujas dokumentas, žingsnis po žingsnio į e, naujus kartos energetinę Europą nuo 11 iki 20 metų, tai atspindi 2020 strategiją. Vadovo taryba patvirtino išvadas, kurios taps veiksmų plano pagrindu. Šios išvados turi suteikti įgaliojimus e, tokiam veiksmų planui sukurti. Vienas iš pagrindinių plano elementų tai energijos rinkų integracija norint pagerinti integraciją, pirmininkaujantį Ispaniją iškėlė kovo pradžioje du svarbius aspektus – jungčių gerinimas ir taisyklių suvienodinimas. suvienodinimas. Pirmasis aspektas – čia e, pirmininkaujantį Ispaniją aktyviai dirbo kuriant jungtis. Sevilijos neoficiali taryba sausi, taip pat Madrido susitikimas e, gegužė 28 dieną pradėjo darbus, kuriuos vainikuos nauji infrastruktūros instrumentai. Jie turėtų būti patvirtinti, tikimės, lapkričio mėnesį. Taip pat pabandėme apibriežti, e, koks bus ASER vaidmuo e, suderinant energetikos rinkos taisyklės. Jie pradės e, netrukus veikti Liublianoje, Slovenijoje. Jau turime valdymo tarybą, taip direktorių, dalį administracijos. Kalbant apie tiekimo saugumą, tai žinoma siejasi e, jungčių kūrimas, bet yra kiti du aspektai. Pirmiausia, kovo 12-ąją energetikos ministrų taryba patvirtino informacinį dokumentą dėl investavimo ir investicinių projektų energetikos srityje. Siekiama, kad taryba per pirmąjį e, svarstymą susitartų su parlamentu dėl dujų tiekimo saugumo Kaip žinote, susitarimas jau egzistuoja, jį dar turės patvirtinti parlamento plenarinė sesija ir taryba jam pritars. Pirmininkaujantė Ispanija mano, kad būtina konsultuoti su piliečiais, suinteresuotomis pusėmis, pramonė, priimant tokį svarbų klausimą kaip energetinio tiekimo užtikrinimas. Taip pat turime skatinti dialogą su trečiosiomis šalimis, tranzitinėmis gamintojomis bei e, energetinių išteklių naudotojomis. Bandome užkirsti kelią galimoms energetinio tiekimo krizėmis. E, kartu su komisija dirbome prie saugos mechanizmų ir ankstyvo įspėjimo mechanizmų, kad išvengtumėm panašių situacijų, kaip kad buvo praeitie pasikartojimo e, pastarosiomis dienomis galime pasidžiaugti tuo, kad tie mechanizmai e, funkcionuoja. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per, pirma, per pusmetį mūsų pirmininkavimo transatlantinė energetika politikos taryba tęsė darbus, bendradarbiavime su JAV, pirmininkaujantį Belgiją tęs darbus, siekiant padidinti energetinį saugumą, reikia daugiau dėmesio skirti e, atsinaujinančiai energijai ir energijos taupimui, pirmininkaujant Ispanijai darbai vyko, pažymėsiu, buvo, kad buvo peržiūrėta šeštųjų metų energijos efektyvumo planas, ir buvo vertintas tas planas bei peržiūrėtas. Kol kas darbai šioje srityje mm, nebaigti, komisija pateikė savo pasiūlymą. E, Pirmininkančios Ispanijos nuomonė e, šis planas turėtų tapti energijos veiksmų plano dalimi, taigi bendros energetikos politikos dalimi. E, taip pat teisėme ir beveik baigiame darbus dėl pastatų, taupių pastatų bei tokių pastatų ženklinimo. Darbai prasidėti, pradėti pirmininkaujant švendijai. Tęsėme bendradarbiavime su parlamentu. Dėl atsinaujinančios energetikos šioje srityje buvo patvirtintas dokumentas. Mes norime suderinti atskirų valstybių narių teisės aktus, e, aktyviai dirbame, kuriant nacionalinius veiksmų planus. Viskas turėtų būti pateikta komisijai birželio 30 dieną. Dar liko klaustukų dėl direktyvos e, ir dėl bendradarbiavimo. Pomplonoje balandžio 15-16 dieną vyko seminaras. Tai buvo puikiai vieta padėti valstybėms narėms kuriant veiksmų planus bei kurti bendri, bendruomeninę politiką atsinaujinančios energijos srityje e, bei siekiant geriausių socialinių ir ekonominių tikslų. Taip pat energetinių technologijų srityje dirbame, siekiame tokiu būdu sumažinti e, CO2 emisijas, egzistuoja tam tikras planas. Tik tokiu būdu e, galėsime pasiekti kovos su klimato kaita e, tikslų, dėjome daug pastangų šioje srityje. Mes taip pat buvo paskelbtas komunikatas dėl investicijos, į, investicijų į taupančią ir švarę technologiją. Ehm, jis buvo aptartas ir patvirtintas kovo 12 dienos ministrų taryboje. Jo tikslas padėti pramoniai pradėti iniciatyvas, kurios leistų E, įvairiose srityse panaudoti daugiau švarios energijos. Toliau CET planas birželio 3-4 dienomis buvo Madride aptariamas, e, buvo pateiktos keturios iniciatyvos, jos buvo pradėtos. Būtent saulės, vėjo, protingų tinklų bei, bei e, CO2 sugavimo ir saugojimo iniciatyvos. Ministras savo planus išdėstė pirmininkavimo pradžioje. Taip pat buvo kalbama apie iškastinį kūrą. Anksčiau to tokio kūro poreikis e, sukeldavo įtampas, karus, politinius ginčius tarp e, suinteresuotojų šalių. Atėjo laikas e, pakeisti situaciją. Nauji energetiniai šaltiniai, kurie beje yra švarus, gali lemti didesnį tvarumą, švaresnę bendruomenę ir užtikrinti taiką. Tuo turėtumėme pasinaudoti. Vadovaudomėsi šią dvasę mes Mm, tęsėme e, planus dėl saulės energijos viduržėme jūroje, Valensoje, kovo mėnesio pradžioje vyko e, viduržėme jūros energijos planas paskelbtas. Taip pat pradėjome e, bendradarbiauti su gamintojais ir aiškintis, kągi galėtumėme pasiekti šioje srityje šio, susitarim, šio susitikimo išvados e, bus perduotos e, ministro energetikos tarybai, jie apsvarstys jau po vasaros atostogų, taip pat buvo patvirtintas dokumentas dėl saulės energijos, kurį parengė pirmininkaujantį Ispaniją. Įvašė. Be jokios abejonės energijos kontrolė taps labai svarbiu elementu, siekiant užtikrinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir tvarumą, tačiau tai nėra vienintelis elementas. Informacijos, komunikacijų technologijos yra kitas labai svarbus vektorius užtikrinant augumą, aug, aug, e, augimą ir konkurencingumą. Jeigu norime pasinaudoti šiomis technologijomis, galime ir toliau siekti ekonominio, ekon, lyderystės ekonominėje, ekonominėje srityje, Ir suvokėme šį vaidmenį ir viena pirmųjų Ispanijos pirmininkavimo iniciatyvų ir buvo kreiptis į pramoninkus, kad jie, pramoninkų konfederacija, išsakytų savo lūkesčius, prioritetus, kurių siekia, kurių tikisi iš ES, tam, kad telekomunikacijų tinklai būtų išplėsti Taigi e, pristatėme ataskaitą, kur atsispindėjo ir pramonininkų nuomonė dėl skaitmenės Europos. Tai buvo rekomendacijų rinkinys ir Ispanija pirmininkavimo metu įtraukė visus suinteresuotus asmenys, žiniasklaidą ir taip toliau, tam, kad jie žinotų, kad e, Europos skaitmenė, kaip būtent tuo etapu, kai buvo rengiama skaitmeninė Europos e, darbo tvarkė 10-15 metams. Vienas e, pirmininkavimo prioritetų taip pat buvo tikslas Europos skaitmeninę darbo atvarkę patvirtinti pirmininkavimo metu. Ir iš pat pradžių nuolatos palaikėme kontaktus su tais asmenimis komisijoje, kurie buvo atsakingi už strategijos rengimą. Mes prisidėjome rengiant e, svarbiausias gairias, kurios patenka į skaitmeninę darbo atvarkę. Ir taip pat parengėme Ispanijos pasiūlymą dėl skaitmenės Europos, taip pat namąją Granados strategiją, kurią nusintėme Europos parlamentui, valstybėms narėms vasario pabaigoje dešimtaisiais metais. Šiame pasiūlyme teigiama, kad Europa turėtų intensyviau kurti informacinę visuomenę 10-15 metais, tam, kad verslas, as, žmonės, piliečiai taptų tos revoliucijos šerdimi. Ir ši strategija buvo labai svarbi, pirmininkant Ispanijai, dedant daug e, vilčių į inovacijas ir mokslinis tyrimus. Taip pat e, mes norėjome sustiprinti piliečių pasitikėjimą skaitmeninę aplinką primdami vartotojų teisų hartiją, paslaugų, vart, paslaugų naudotojų hartiją. Ir suprantame, kad šios technologijos yra savo, pagal savo pobūdį universalios ir globalios e, su vartojimo, vartojimo naudojimo prasme. Dėl to labai svarbu sustiprinti bendradarbiavimą tarp regionų. Ir toks pirminis susitikimas įvyko Vašingtone sausio mėnesį aukšto lygio pareigūnai iš Junktinių Amerikos valstijų dalyvavo tame susitikime. Mes susitarėme pasidalinti idėjomis, mintimis, kurios mums yra aktualios. Na ir dar vienas svarbus renginys buvo penktasis ES ir Lotynų Amerikos bei Karibo, Karibų jūros regiono ministrų susitikimas, kuris vyko Madride e, kovo 14-15 dieną. Jo šūkis buvo skaitmeninis turinys skaitmeniniai visuomeniai. Šiame susitikime buvo apžvelgiama situacija vieš, viešos politikos sritys, informacinių telekomunikacijų srityje, taip pat siekis sumažinti skaitmeninę takoskirą, užtikrinti ekonominį augimą, skatinti bendradarbiavimą, atsižvelgiant į kiekvieno regiono ypatumus. Tos valstybės, kurios, dalyv... kurios dalyvavo regioninės institucijos bei Europos komisija bei e-, ekonomikos komisija Latino Amerikos ir Karibų jūros regionui pasirašė Legranha e, deklaraciją. Ten yra eilė susitarimų pradedant e, pripažinimu e, sustarimo šalių, kiek svarbu yra plėtoti šias e, technologijas ir ieškoti būdų, kaip būtų galima užtikrinti aplinkosaugą, energetinį tvarumą, integruoti transporto sektorius bendradarbiavimo būdu. Taip pat Grenados po susitikime balandžio 18 dieną buvo išsakytos įvairios politinės idėjos, tos idėjos buvo labai aktualios ir bendrai patvirtintos valstybių narių ir komisijos, taigi taip vadinamoji Granados deklaracija Europos skaitmenės darbo tvarkės klausimų. Ten yra įtraukiamos pačios aktualiausios temos siekiai, kurių, e, kurių, kuriuos užsibrėžėme norint užtikrinti skaitmenę ekonomiką, kuri būtų įtraukianti, konkurencinga. Na, o gegužės penktąją dieną Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl naujos skaitmenės darbo tvarkės Europai 2015. Gegužės 19 dieną Europos komisija pateikė savo komunikatą, kuriame išdėstė Europos skaitmenę darbo tvarkę 10-15 metams. Tai buvo pirmas toks esminis elementas Europos strategijoje 2020. Buvo išdėstytos reformos programos, teisėkuros veiksmai, konkretūs kiti e, veiksmai, kurių reikia imtis ES ir nacionalinių lygmenių tam, kad būtų galima išpristi iš krizės. Ši darbo tvarkė numato veiksmų planą siekiant sudidinti informacinių technologijų e, potencialą, ypatingai plačiai juosti internetą, tam, kad tos paslaugos pasitarnautų inovacijų stimuliavimui ir ekonominiam augimui bei pagerintų piliečių asmeninį gyven... E, kasdienį gyvenimą, taip pat ir verslos kasdienį gyvenimą. E, toje darbo tvarkėje teigiama, kad veiksmai yra grindžiami konsultuojantis su suinteresuotais asmenimis, ir Grenados deklaracijos turinys bei Europos parlamento rezoliucijos turinys ir yra su tuo susiję. Taip pat ministrų tarybos posėdėje buvo pritarta tai Europos skaitmeniai darbo tvarkiai ir buvo nuspręsta tą darbo tvarkę viršelio 17 dienai nusiųsti į tarybos posėdį. Čia e, du yra pagrindiniai es, esminiai elementai vieningos skaitmenės rinkos sukūrimas vartotojų labui, verslo labui Europoje, ypatingai kalbant apie smulkės vidutinės įmonės. Na ir antrasis siekis - koordinuotų priemonių patvirtinimas, tokių priemonių, kurios galėtų sustiprinti saugumą ir efektyvumą, kad daugiau būtų pasitikima kibernetinė erdvė. Taip pat 17 dieną, po to, kai komisija pristatė pirmąją iniciatyvą, Europa ir skaitminės iniciatyvos taryba pritarė ambicingai veiksmų programai, kuri yra grindžiama jau labai konkrečiais pasiūlymais, skatinant visas institucijas įsipareigoti taikyti šias nuostatas, propaguojant pilnai e, funkcionuojančią vieningą skaitmenę rinką iki 2015 metų. Jeigu tie dalykai bus įgyvendinti, tuomet skaitmenė darbo atverkė leiks mums sukurti skaitmenę ekonomiką ir pasinaudoti informacinių technologijų potencialu, didinant konkurencingumą įvairiuose ūkio sektoriuose. Tai leis mums susidurti su pasauliniais pokyčiais Pavyzdžiui, perinant prie ekonomikos, kuri efektyvesnė energetinė prasme. Taip pat trys techniniai susitikimai vyko mums pirmininkaujant. Pirmiausia, dėl saugumo, interneto saugumo ir pasitikėjimo internetu. Ten buvo patobulintas susitarimas, kuris e, numato europinių veiksmų pagrindą. Antrasis susitikimas dėl skaitmeninių parašų, elektroninių parašų, kur daugiausia dėmesio buvo skiriama priemonėms tam, kad ši svarbi praktika būtų paskatinta ir e, padidėjo efektyvumas ir buvo sutaupyti kaštai tokiu būdu. Na ir dar vienas svarbus techninis susitikimas dėl informacinės visuomenės įtraukiant tarptautinę uh, Tartutinę telekomunikacijų sąjungą, kitas suinteresuota šalis buvo patvirtinta Madrido deklaracija, kurios tikslas modernizuoti ir koordinuoti parametrus, įvairius modelius. Šioje srityje. Taigi visi šie veiksniai yra labai svarbus kuriant ES ateitį. Tačiau jeigu neturėsime stipraus konkurencingo pramoninio sektoriaus, mūsų ekonomika neišgyvens ateityje. Kaip sakė ministras Sebastianas, ekonominė krizė padarė didžiulį poveikį pramoniniai visų valstybių narių veiklai. Daugelį valstybių Buvo patvirtintos paramos priemonės pramonės sektoriuje. Na ir tai yra galimybė pamastyti, kiek tinkamos reikalingos yra tos priemonės. Taip pat reikia pakalbėti apie naujos pramonės politikos poreikį žvelgiant į 2020 metus. Taigi konkurencingumo taryboje kovo pirmąją dieną buvo patvirtintos išvados, kurios, bu, kuriuose buvo išdėstyti Europos pramonės politikos prioritetai, prašant, kad komisija parengtų naują komunikatą dėl pramonės politikos iki 2010 metų pabaigos. Na, bet kuriuo atveju mes manome, kad pramonės politika turėtų padidinti Europos pramonės konkurencingumą, inovatoriškumą, tam, kad pramonė, Europos pramonė atsilaikytų konkurencinėje kovoje su kitais pasaulio regionais. Kaip sakė ministras Sebastianas, prieš penkis mėnesius automobilių pramonėje turėjome labai svarbų sąjungininką. Turiuomenėje darbą atliktą elektrinių transporto priemonių srityje. Kyla grėsmė mūsų kalba eina iš principo apie mūsų pramoninę ateitį. Jeigu mes pritarsime elektriniams, elektriniams transporto priemonėms, tai reiškia, kad atsinaujančios energijos, šal, atsinaujančios energijos šaltiniai ir e, bus akcentuojami ir bus sumažintas priklausomumas nuo naftos. Taigi elektrinės transporto priemonės buvo įtrauktos kaip prioritetinis klausimas, norint sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro ir sumažinti CO2 emisijas. Ši novatoriška technologija turi suvaidinti svarbų vaidmenį pertvarkant Europos automobilių pramonę po ekonominės krizės. Priklausom, sumažinant priklausomumą nuo naftos, skatinant atsinaujančius energijos šaltinius, tai reikš svarbų žingsnį pirmin, užtikrinant saugumą ir ekologiškumą. Kuriant elektrinės transpo, transporto priemonės, turime pasirūpinti ir programinę įrangą baterijomis. Taip pat reikalingi ir pažangus matuokliai. Taigi Ispanija skatina diskusijas dėl to, kokiu priemonių reiktų imtis kuriant, propaguojant šias elektrinės transporto priemonės. Taigi mes ir pradėjome diskusijas apie elektrinių automobilių ateitį ateityje, siekiant užtikrinti konkurencingumą. Vasario 9 dieną San Sebastiane pradėjome tas diskusijas e, taryboje ir per tas diskusijas pamatėme, kad valstybės narės pritarė mūsų susidomėjimui elektrinėmis transporto priemonėmis ir tai, kad e, jos gali suvaidinti svarbu vaidmenį Europos pramonėje. Kai kurios valstybės norėjo, kad būtų parengta strategija, kuri būtų atviresnė įvairioms technologijoms. Kitos manė, kad reiktų daugiau dėmesio skirti vien tik tai elektrinėms transporto priemonėms. Balandžio 20 dieną Europos komisija pateikė savo komunikatą dėl Europos strategijos užtikrinant švarius, energetiškai efektyvius automobilius. Ir gegužė 6 dieną Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, prašant, kad būtų taikomos atitinkamos priemonės, norint propaguoti elektrinės transporto priemonės. Na, 23 gegužės taryboje buvo patvirtintos išvados, kur buvo paremta komisijos nuomonė, siekiant įgyvendinti visas priemonės, užtikrinant švarias transporto priemonės, kurios numatytos veiksmų plane. Taigi, Ispanija ėmėsi labai svarbių pastangų tam, kad būtų parengta bendra europinė strategija šioms transporto priemonėms propaguoti. Na ir galiausiai, kartu su Portugalijos, Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybėmis buvo pasirašyta bendra deklaracija, kurios tikslas skatinti, propaguoti elektrinės transporto priemonės mūsų žemynę. Taip pat pramonės ekonomikos rytyje Ispanija prisidėjo prie to, kad būtų smulkaus verslo aktas e, propaguojamas ir buvo patvirtintas atitinkamas veiksmų planas. Kartu su Europos komisija mes surengėme konferenciją ir pasikeitėme geriausią praktiką apie smulkių vidutinių įmonių politiką birželio mėnesį. Na ir Europos komisija ketina įtraukti šios dalykus į strategiją 2020. Buvo pažymėta, kad daug dėmesio turėtų būti skiriama prieigai prie finansavimo, inovacijoms, taip pat įtraukiant labiau smulkės vidinės įmonės įskaitmenės darbo tvarkės įgyvendinimą. Na ir dar norėčiau paminėti politinį susitarimą, kuris buvo pasiektas dėl tarybos reglamento pasiūlymo, sukuriant vienodas sąlygas statybos produktų teikimui į rinką Na ir konkurencingumo taryba gegužės mėnesį patvirtino išvadas dėl būsimos ES prekės ženklo reformos. Taigi pabaigai, ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad Europa išgyvena matyti svarbiausią istorinį laikotarpį nuo pat įkūrimo, kadangi egzistuoja didžiulis platus solidarumo projektas tarp valstybių narių. Ir ta ekonominė krizė verčia mus vykdyti skubes reformas. Taip pat išbandyti Europos institucijų valstybių narių sugebėjimus ir toliau kurti Europą Europos labui ir Europos vardan. Norint to pasiekti, Europos, e, Ispanija pirmininkaujantį valstybė pasiūlė vieną svarbę mintį, per tuos šešis mėnesius ateitis yra įmanoma tik sukūrus daugiau Europos. Šakinėse įvairiose politikos rytise mums reikia susivienyti, o nesiskaldyti, surasti būdą, kaip būtų galima skatinti konkurencingą augimą, tvarų augimą. Tai yra vienintelis būdas, bandant susitvarkyti su mum tenkančiais iššūkiais. Na, o tie iššūkiai turi būti dabar perimti Belgijos e, pirmininkausiančios valstybės, noriu jai palinkėti visokiojo pasiekmės. Jiems e, siūlome savo bendradarbiavimą ir tai nėra vien tik tai mūsų bendradarbiavimas, bet ir visų europiečių bendradarbiavimas. Ačiū. Dėkui ponui valstybės sekretoriai, o dabar proga užduoti klausimų. Keletas kolegų paprašė žodžio, ponė Madurel, pirmoji, prašau. Muchas gracias, eh, presidente. Labai ačiū. Pirmininkė, sveikinu poną Ros atvykusi pas mus, labai ačiū, kad atvykote. Savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs atlikus visą tą darbą jūsų ministerijoje, kurią jūs atstovaujate per pirmininkavimo laikotarpį. E, jūsų ministerija atsakinga už labai platų spektrą dalykų. Ir visose šiose sritise Ispanija labai smarkiai padirbėjo, įvykdydama tą programą, kurią ministras Sebastianas pristatė pirmininkavimo pradžioje. Tai buvo toli siekianti programa Ir mums malonu girdėti, kad dideliu mastu tą programą, kurią užsibrėžėte, įvykdėte. Jūs labai mums plačiai papasakote, papasakote apie darbą, kurį atlikote per šešių mėnesių laikotarpį. Nebėra ką ir klausti, nes jūs viską labai aiškiai paaiškinote. Tačiau iš visų klausimų galėčiau galbūt paminėti vieną iš jūsų prioritetų tai yra elektros technologija kaip alternatyva tradiciniai kelių, kelių transporto technologijai. Jūs sakėte, kad balandžio 28 dieną komisija paskelbė Europos strategiją skirtą ekologiškiems ir efektyviems, efektyviems traks, transporto priemonėms ir e, pokalbam apie E, specialius veiksmus elektromobilių srityje. Parlamentas taip pat patvirtino savo rezoliuciją, tačiau man ne visiškai buvo aišku vienas dalykas, ponė Rosai. Ar jūsų nuomonė dabar valstybės narės turėtų palaukti, kol komisija paaiškins savo pasiūlymus, pateiks veiksmų planą, ar manote, kad šiuo metu jau egzistuoja minimalus pagrindas leidžiantis valstybėms narėms plėtoti savo, kurti savo planus elektromobilių kūrimo srityje. Na ir antras klausimas. Atsižvelgiant į galimybę, kad valstybės narės parengs skirtingus veiksmų planus, kiek tikėtina yra, kad komisija sugebės koordinuoti tuos veiksmus ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą. Žvelgiant į darbą ateityje, norėčiau paklausti, kuri iš veiksmų plano priemonių, kurios, kuriams priemonėms reikėtų suteikti prioritetą. Tai tiek mano klausimų, ponė Rosai. Tačiau turiu pasakyti, kad labai gaila, kad, kad daugelis kolegų negalėjo čia atvykti. Pone Kastilijo turėjo išvykti, kad suspėtų į lėktuvą, taigi prašė atsiprašyti jos vardu, nes ji norėjo tikrai dalyvauti šiame susitikime su jumis, kaip ir kiti kolegos. Labai ačiū. Pone Padė. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti valstybės sekretoriui už tai, kad jis atvyko šiandien pas mus į posėdį. Noriu padėkoti Ispanijai už pirmininkavimą, pirmininkavimą šią Ispaniją, kad atvyko į mūsų komitetą, atvykdavo čia ir buvo išdėšiusi savo pirmininkavimo programą, o šiandien ją įvertina. Atleiskite, kad anksčiau negalėjau ateiti į šį posėdį, nes buvau kultūros komiteto posėdėje, e, kur susitikome su Ispanijos švietimo ministru. Norėčiau užduoti klausimą. Kaip žinote, mums labai rūpi energijos tiekimo saugumo klausimas. Jis labai rūpi parlamentų, pirmininkaujančios valstybės ir komisijai. Kaip vertinate situaciją dabar? Ar pasiekta pažangos pirmininkaujant Ispanijai? Kaip vertintumėte šią sritį? Ačiū. Ačiū toliau Klodas Turmesas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, kai jūsų kolega šyrit lankėsi čia pas mus, aš jau sakiau, kad Ispanijos vyriausybę reikia pasveikinti, nes nors ir esame pačiame krizės viduryje, Ispanija dėjo didžiulės pastangas pirmininkavimui užtikrinti ir reikia jūsų pasiekimai atskirose sritise yra įspūdingi. Tai, kad jums pavyko pabaigti direktyvos rengimą dėl saugumo, tiekimo saugumo dujų ir elektros rinkose yra vienas iš jūsų pasiekimų. Atstovybė taip pat daug prisidėjo prie to, kad būtų tinkamai nukreiptas visas darbas. Ta pati galima pasakyti ir apie jūsų pastangas dėl atsinaujančių šaltinių ir sustikimo Pamplonoje. Dirbau su jumis e, taip pat kuriant e, Viduržėmė jūros regiono planą ir sąrašą galima tęsti ir tęsti. Na, o dabar jūsų pastangos e, propaguojant elektromobilius, atsinaujančius šaltinius, reiškia, kad jūs ne tik turėjote viziją, bet ir sugebėjimus paversti visą tai žingsnis po žingsnio veiksmais. Labai gaila, kad jūsų lėktuvas vėlavo ir į šią diskusiją atvyko labai mažai parlamento narių, tačiau turiu jūs patikinti, kad tie, kurie čia dalyvauja, tai yra tie, kurie tikrai sekė jūsų darbą ir įvertina. Perinant prie klausimų. Pirmasis būtų apie viduržėmio jūros darbus. Aš pats e, šiek tiek skeptiškai buvau nusteikęs e, tų didelių politinių renginių Viduržėmė jūros regiono labui e, atžvilgių. Nepaisant tų politinių renginių, man atrodė, kad naudos iš to per daug nebus. Aš Valencijoje sakiau, ar nereikėtų išskirti kokias tris šalis kitoje viduržėmio jūros pusėje, pavyzdžiui, Egiptą, Tunisą ir ypač Maroką, kurie turi planų atsinaujančios energijos srityje, kurie e, Marokas, kuris ir taip jau yra sujungtas su Ispanija elektros jungtimi. Taigi, ar negalėtume konkrečiau dirbti dvišalių pagrindų, kad pasiektume pažangos? tų saulės e, baterijų plano gyventinime. Kad kartais dažnai garsiai kalbame politinę prasme, tačiau mažai yra pažangos. Taip pat norėčiau pakalbėti apie pramonės politiką. Žinau, kad jūsų šalyje yra tam tikrų prieštaravimų, kurios sukėlė uh, Madrido universiteto profesoriaus e, dokumentas, kuris sakė, kad atsinaujančios energetikos ir energijos taupimo e, skatinimas naikina darbo vietas Ispanijos ekonomikoje. Paskaitęs jo pranešimą aš nustebau. Man jis nepasirodė labai rimtas. E, mokslinių duomenų prasme. Ir norėčiau paklausęs kuris kaip ir kiti žmonės Ispanijoje e, skatinote investicijas į atsinaujančius šaltinius. Žinojate apie tai. Aptariant e, Europos politiką reikia remtis konkrečiais faktais, iliustruojančiais, kaip Europa gali išbristi iš krizės. Mano manimu, tai, tai turėtų atsikti per ekologiškas technologijas. Tai galbūt galėtumėte papasakoti, kas vyksta realiai Ispanijoje. Ačiū. Pone Herzog, ačiū pirmininkė. Ačiū pone Rosai, kad atvykote pas mus. Man visada patinka antrasis susitikimas su tarybos atstovais, nes tuomet galima pakalbėti apie tai, kas padaryta. Labai gaila, kad pirmininkaujant Ispanijai tiek daug dėmesio buvo skiriamai finansų ekonomikos kriziai, finansiniam reguliavimui, visiems tiem dalykams. Ir visa tai metė šešėlį ant to darbo, kurį jūs nuveikėte ir jūsų ministras Sebastianas. Taigi labai gerai, kad jūs atvykote pas mus ir priminėte mums e, apie tai, ką mes e, ir žinojame, tačiau ką užgožė finansų krizė. Tai paminėčiau ISAR, skaitminę darbo atvarkę, ir maž, mažų ir vidutinių įmonių konferenciją, kur aš turėjau garbės dalyvauti ir mačiau, kiek ten yra įsitraukusios uh, Ispanijos VMI. Kaip Vengrija, aš tiesiog linkiu, kad Vengrijos pirmininkavimas uh, įvykdytų bent 25 procentus jūsų darbo atvarkės, tai būtų ir tai gerai, nors aišku, yra ir mažesnė šalis. Turiu tik vieną klausimą. Man įdomu, kaip Jūs vertinate pramonės politiką, skaitinę darbo atvarkę ir energetikos efektyvumo projektai, kaip jie gali visi duoti sinergijos ir na, skatinti VMI sektorių, nes jeigu galima būtų pasiekti, kad šios visos trys politikos veiktų viena kryptimi, tai jos turėtų sinergetinį poveikį. Įdomu, kaip Jūs vertinate viso to ateitį. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, bent jau susitikti su tais, kurie čia dalyvauja. Ačiū. Ačiū, ponas Riubich. Taip pat norėčiau Jums padėkoti, kad radote laiko atvykti į Europos parlamentą. Manyčiau, pirmininkantė Ispanija iškėlė keletą klausimų, kurie mums yra labai e, svarbus. Sprendimas dėl DEREK, e, sprendimas kuris leidžia BEREK pradėti darbus informacijos ir telekomunikacijos srityje. Tai svarbus žingsnis į ateitį. Manyčiau, BEREK turėtų padėti mūsų nacionalinius milžinus e, nacionalinėse valstybėse e, palidėti į tarptautinį lygmenį. Tai reiškia, kad visos rinkos galės būti lygios ir bendradarbiauti, konkuruoti lygiomis sąlygomis, atsiras gal nauji rinkos lyderiai Europoje. Žinoma, mūsų valstybės ir mūsų vartotojai iš to gaus didelės naudos. Berek turi galimybę apginti mūsų nacionalinis interesus, e, skatindama e, tarptautinę konkurenciją bei leisti pasinaudoti mm, vienos šalies vartotojams kitos šalies e, įmonės teikiamomis paslaugomis. E, Duomenų roamingas kitas e, svarbus klausimas. Šiuo metu yra daug išmaniųjų telefonų rinkoje, e, atsisiunčia ir siunčiasi žmonės milžiniškus kiekius duomenų, 100 megabaitų per sekundę duomenų yra siunčiama, yra tokie duomenys. Jeigu 50 centų, eurocentų už megabaitą mm, kainuoja atsisiųsti duomenų, tai reiškia 50 e, eurų per sekundę uždirba įmonės. Reiktų, žinoma, apie tai daugiau pagalvoti. Ar nemanote, kad šita nauja komunikacijų forma turėtų būti ateidžiau panagrinėta Europos reikia užtikrinti, kad vartotojas nebūtų apgaudinėjimas užtikrinti didesnį saugumą bei neleisti piknaudžiauti vyraujančią situaciją rinkoje. Ačiū, pirmininkas, dėkui Jums. Dabar norėčiau vėl žodį suteikti pirmininkaujančiais Ispanijos atstovui bei paprašyti atsakyti į klausimus. Ačiū. Bien, eh, eh, muchas gracias. En primer lugar. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo padėkos jums visiems. Norėčiau padėkoti visos pirmininkaujančios Ispanijos vartų Labai intensyviai dirbome visą pusmetį, kad e, nepaisant krizės, nepaisant komisijos formavimo sunkumu, neprarastumėme e, taip reikalingos dinamikos, ypač šiais krizės metais. Reikia bandyti iš naujo rasti savo vietą Todėl būtent reikia socialinės ir ekonominės aplinkos, kuri būtų teigiama ir pozityvi. Ačiū už jūsų malones mintis, ačiū už gražius žodžius apie mūsų pastangas Europai. Kaip ir Kaip teisingai pažymėjo ponė Hercog, daug ką užgožė e, ekonominė, finansinė krizė, bet nepaisant to buvo dirbama įvairiausiose frontuose ir e, sektoriuose. Išskyriau tris iš jų savo įžanginėme žodyje. Tikrai dėkuoju, kad pastangos nelieka nepastebėtojos būtinai perduosiu jūsų žodžius savo ministrui ir visai komandai. Nebijoju, jie bus labai dėkingi. Buvo užduota nemažai e, klausimų, pabandysiu apibendrinti savo atsakymus į juos, kalbant apie elektromobilius kaip reikia koordinuoti veiksmus, o gal valstybėms narėms reikia palaukti. Manyčiau tiek elektromobiliai, tiek hybridiniai automobiliai priklauso nuo kiekvienos valstybės narės išsikelto savo prioriteto. E, ko bus siekiama, žinoma, reikia nepamiršti technologinio neutralumo principo, tačiau abu automobilių tipai teikia milžiniškų galimybių vystimuisi. Pirmiausia, maži, mažiau kūro vartojama, jie yra švaresni, efektyvesni, toliau kūriamos naujos technologijos, jos e, kūriamos tiek automobilių sektoriuje, tiek komunikacijų sektoriuje ir kitur. Visa tai leidžia Europoje save pateikti kaip lyderė šioje srityje. Taip pat turime galvoti apie tai, kokį sprendimą priimsime, kiek investuosime į švarius automobilius elektromobilį. Esu įsitikinęs, kad komisija vis aktyviau koordinuos mūsų veiksmus, bet jau dabar reiktų valstybių narių paprašyti nesėdėti susidėjus rankų. Turime elektromobilio strategiją 10-12 metams. Taip pat buvo paklausta, ar veiksmų plane yra tam tikrų prioritetų. Vieną norėčiau išskirti, manyčiau, šis prioritetas turėtų būti visuotinis, ypač tuomet, kai kalbame apie e, vidaus rinkos formavimą, elektroninės bendrosios rinkos formavimą. Europa pakankamai didelė e, ir leidžia mums daryti didelį, didelę įtaką pasauliui. Taigi reiktų kažkokios standartizuotos struktūros, kuri leistų naudotis įvairiausiamis technologijomis. Reikia suvokti, kad gali būti kuriamos įvairiausios infrastruktūros, e, vystant elektromobilius, Turime nepamiršti visų saugos mechanizmų. Reikia galvoti apie panašių infrastruktūro kūrimo paskatas, kaip reikia užtikrinti reikia būtinai užtikrinti, kad būtų kur galima įpilti elektros, įpilti kabutėse elektros į naujosius elektromobilius. Galime pasidžiaugti nemažą pastangą įvairiausiose srityse. Daug nuveikėme tiek es viduje, tiek bendradarbiaujant su tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia buvo patvirtintas reglamentas dėl informavimo apie projektus Tai pagerins energetinių projektų skaidrumą Europos Sąjungoje. Toliau yra pasiūlymas dėl e, reglamento, dėl dujų tiekimo saugumo, apie tai jau šiek tiek kalbėjome. Manyčiau, mūsų parlamentas e, tikrai čia suvaidino puikia suvaidino puikų vaidmenį, ėmėsi iniciatyvos, tikėsime, kad greitai bus sprendimas priimtas, po to taryba tars savo žodį. Jau turime e, pirminį susitarimą ir tai liudyja, kiek daug pasiekta šioje srityje. Dar norėčiau padėkoti ponui Turmes už jo pastangas. bei už išsakytus padėkos žodžius. Jeigu mes pereisime prie priklausomybės nuo energetinių išteklių mažinimo, turime galvoti apie paklausą ir pasiūlą. Matome, kad vis plačiau naudojama atsinaujinanti energija, jos pasiūla didėja, didėja ir paklausa, ir samoningumas ją naudoti. Buvo atliktas specialus tyrimas. Pažvelgia į visus atliktus tyrimus ir į tai, kokią naudą duoda atsinaujinanti energija, galima padaryti išvadą, kad e, efektyvumo didinimas nenaikina darbo vietų. Priešingai, neefektyvus darbas, švaistimas kainuoja darbo vietas. Manyčiau, atsinaujinanti energija lems naujų technologijų sukūrimą, naujų atsinaujinančios energijos šaltinių atsiradimą. Turime nuolat dirbti ties technologijų tobulinimu. Šios rušies energija dar nėra pati pigiausia. Tačiau pasirinkti atsinaujinančią energiją tai yra pasirinkti saugumą. Taigi pirmininkaujanti e, valstybė e, tengiasi, kad devintaisiais metais patvirtintas dokumentas būtų perkeltas į nacionalinių valstybių teisę, kad atsirastų veiksmų planai. E, Pamplonoje balandžio mėnesį apie tai labai aktyviai kalbėjome, galime pasidžiaugti šių pokalbių sėkme tiek išsakytomis idėjomis, tiek e, pokalbių turiniu. Siekiame, kad nacionaliniai veiksmų planai būtų kaip įmanoma aukštesnės kokybės. Juos komisija reikia pateikti iki birželio 30 dienos. Dabar apie pa paklausą bei mažinimą priklausomybės. Tai yra efektyvumo didinimas, daug ką perėmėme iš pirmininkaujančios Švedijos, kaip reikia taupyti energiją pastatuose bei ženklinti taupėje, taupiai energiją naudojančią įrangą. Viskas prasidėjo šeštaisiais metais, devintaisiais metais įgyvendinimas sulėtėjo ir turėtumėme šį aspektą įtraukti į bendrą energetikos planą. Nepamirškime, kad šis planas sudaro svarbę Europos 2020 dalį. Turime visas e, atskiras dalis sudėlioti į vieną didelę e, dėlionę. Turime tinkamai koordinuoti strategijos 2020 įgyvendinimą. Reikia suvokti, kad tinkamas koordinavimas nauja energija duos didesnę finansinę gražą, galės daugiau europinių įmonių įnešti savo indėlį. Bus galima užtikrinti augimą ir pagerinti tokių bendrovių padėtį pasaulyje. Tai reiškia, kad Europos ekonominiai rodikliai taptų geresni. Na ir aišku, negalime užtikrinti tiekimo saugumo, jeigu nenumatysime jungčių. Tai yra Ispanijos pirmininkavimo viena išvadų nuo pat laikotarpio pradžios, tai yra prioritetinės rytis mums ir aš manau, kad tai na, tiesiog yra protinga tą padaryti, juk mes norime vieningos skaitmeninės rinkos, ieškome e, bendrų standartų elektromobiliams, norime saveikumo įvairiais lygmenimis Taigi mums reikia labiau sujungtos Europos, reikia daugiau jungčių energetikos srityje. Tai yra geriausias būdas siekti efektyvumo ir apsisaugant nuo nykstančių, senkančių šaltinių išorės lygmenių. Aš minėjau susitikimus su trečiosiamis valstybėmis, kurie vyko mums pirmininkaujant Viduržėmio jūros regiono sąjunga. Taip pat buvo bendrai atliekamas darbas su Junktinėmis Amerikos valstijomis, ES, JAF energetikos taryba, vyko premjerų viršūnių susitikimas Budapešte vasario mėnesį, kur buvo kalbama apie energijos tiekimo saugumą. Na ir kalbant apie Viduržėmio jūros regiono sąjungą ir tą Saulės energijos gamybos planą Viduržėmio jūroje buvo užduotas klausimas apie tai. Aš pritariu tam, ką sakė parlamentaras, būtent, kad nėra lengva tą padaryti, nes tai yra politinio konflikto sritis. Tačiau vien dėl to, kad tai yra sunku, nereiškia, kad e, turime nuleisti rankas. Priešingai, aš manau, kad privalome pastangas suaktyvinti, nes kartais patys sudėtingiausi politiniai sunkumai gali būti išspręsti per konkrečius pasiūlymus, kurie abipusiškai yra naudingi suinteresuotam šalims pavyzdžiui, kaip energetikos pasiūlymas. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad reiktų surasti valstybės, kur pažanga galėtų būti greitesnė. Na, e, elektrinių transporto priemonių e, srityje, aš manau, yra įmanoma tą padaryti, ta galimybė nėra atmetama. Na, o technologinės, geografinės rytis, kur pažanga galėtų būti spartesnė, tos procesus galima pas, pastimuliuoti, kai kurios valstybės galbūt e, juda lėčiau, jas galima padrasinti, judėti šiek tiek sparčiau. Na ir manau, labai teisinga pastaba išsakė ponia Hercog apie tai, kad reiktų pramonės politiką, skaitminę darbo tvarkę ir energetinius klausimus apjungti e, tam, kad būtų galima surasti tą bendrą sritį abipusės pagalbos ir naudos sritį, kur smulkios vidinės įmonės suvaidintų labai svarbu vaidmenį. Na, pažvelgus į tai, kiek yra pasaulyje pasiekta technologinės pažangos. Ir aš neturiu omenyje tokių stambių pažangos atvejų, tiesiog kaip technologinės inovacijos atsiranda. Tai vyksta per labai paprastai nedidelius indėlius. Indėlius, kurių yra daug ir kurie juda tą pačią linkmę taigi per mokslinius tyrimus, inovacijas, kurios generuojamos yra smulkiose įmonėse, atsiranda puikių, e, duoda puikių rezultatų ir Europoje mes, man atrodo, nepasinaudojame visapusiškai tuo potencialu. Tomis smulkiomis vidutinėmis įmonėmis gausiomis, kurios pas mus yra. Reikia pažiūrėti, koks galėtų būti santykis tarp MVI ir didžiųjų įmonių, taip pat MVI ir universitetų, mokslinių centrų. Taigi yra daug e, sričių, kur galima padirbėti ir aš manau, kad jeigu tie, tuos projektus mes pastumėsime, jeigu įtrauksime pramonės politiką, Europos pramoninę strategiją, skaitmeninę darbo tvarkę ir energetinius klausimus, aš manau, tuomet galėsime mobilizuoti ir tą gausybę smulkių vidutinių įmonių. Taip pat tai, ką sakė ponas Riubich. Berek, aišku, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Įvairiais aspektais. Na ir konkrečius klausimus, įtraukiant į bendrąją analizę, kartais kyla pagunda viską sumesti į vieną krūvą. Ir telekomunikacijų srityje būtent tokia ir egzistuoja problema, nes reikia suprasti, kokia yra kiekvienos valstybės situacija, kokios yra jos silpnosios ir stipriosios pusės. Ir galbūt reikia daugiau laiko arba daugiau pagalbos. Na ir aš manau, kad nacionaliniai reguliuotojai, reguliuotojų agentūros per Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją galės pateikti tos esminės informacijos, kurią bus galima bendrai panalizuoti ir tai bus kaip tam tikri atspirties taškai, e, kurie, kurių pagrindų ir būtų priimami Europos komisijos sprendimai. Aš manau, kad labai svarbu, kad ta institucija teisingai dirbtų, teisingai įsibėgėtų, nes mums reikia toliau gilinti vidaus rinką. Dar vienas įdomus reiškinys, kurį matome Europoje, išanalizavus įvairius parametrus, būtent tai, kad Yra daug smulkių ar vidutinė, vidutinio dydžio valstybių Europoje, kurios išsiskiria konkrečiose srityse. Telekomunikacijų srityje, technologijų srityse. Tai faktiškai kaip futbolo komandos formavimas. Jeigu geriausius žaidėjus paimtumėme iš visų komandų, uh, Tai čia panašu kaip ir kuriant vieningąją rinką. Na ir aišku, čia raumingo klausimas yra labai svarbus. Gaunant tas e, daugia šalės licenzijas, e, užtikrinant didesnį savo saveikumą. Taigi, kiekviena, jeigu kiekviena valstybė galėtų perduoti savo geriausią praktiką, aš manau, kad tai mums labai pagelbėtų. Ir aišku, piliečiai yra galutiniai to produkto vartotojai. Tai yra labai dinamiškas sektorius ir rinktis yra iš, rinktis galima labai iš plataus pasiūlymo. Kalbant apie informacinės priemonės ir tokius panašius dalykus. Taigi dėkoju, man buvo labai malonu šiandien čia atvykti išklausyti jūsų malonių žodžių apie Ispanijos pirmininkavimo pasiekimus. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti. Daug kas Jums dėkuoju ir mūsų padėka yra labai nuoširdi. Ypač reikia dėkoti už tai, kad tas kasdienis darbas vyko sėkmingos, kasdien vyko daug posėdžių, dėry, Buvo, darbas buvo ne tik sėkmingas, bet ir labai malnus ir konstruktyvus. Ačiū Jums, ačiū Jūsų darbuotojams ir linkiu didžiausios sėkmės tolesniuose darbuose.